nenori e, dabar e, ginčyti, kaip bus įgyvendinama Vengrijos konstitucija. Žinoma, kad bus tam tikrų e, saugiklių ir patikros mechanizmų. Be to, dar yra kitų institucijų ir organizacijų, kuriams priklauso Vengrija, pavyzdžiui, Europos taryba, tačiau norėčiau pakomentuoti apie tai, kas buvo paminėta apie mažumų apsaugą Ispanijos konstitucijos. Konstitucijoje, ponas Aris kalbėjo apie kitų šalių konstitucijas, turiu pasakyti, kad Ispanijos konstitucija nediskriminuoja žmonių kilmės pagrindų, be jokios abejonės šešėlio. Nežinau, kaip e, Vengrijos konstitucija bus įgyvendinta, tačiau manau, yra, kad yra tam tikras pagrindas nerimauti. Manau, kad e, Vengrijos konstitucija turi gerbti demokratinio pluralizmo taisyklės ir apskritai žaidimo taisyklės. Ačiū toliau. Liberalų frakcijos vardu na, panas Weberis. Pone Weber. Ačiū, pone. Pagrindinis Vengrijos įstatymas labai kontroversiškas tekstas buvo skubiai patvirtintas parlamente po tik tai vieno mėnesio viešų konsultacijų. Vengrijos plėtinė visuomenė, Venecijos komisija pareiškė savo susirūpinimą